imunitetą. E, ir pagal darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnių pirmą dalį vėlgi atitinkamas prašymas perdodamas Teisės reikalų komitetui. Taip pat Italijos atsakingos institucijos informavo parlamentą, jog pono Mauricio Ancelupi vietą nuo 2014 metų Liepos 1 dienos užims ponas Massimiliano Salinį. Pone Žan Pota oficialiai pranešė, kad atsisako e, Europos parlamento narės mandato dar iki mūsų sesijose tai padarė ir atitinkamai Prancūzijos institucijos nu, informavo parlamentą, jog jos vietą užims ponas Filipas Luazo. Pagal um, aktą dėl EP narių rinkimų remiantis tiesioginė visuotinė rinkimų teisė 7 straipsnio pirmą dalį ir taip pat darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio pirmą ir ketvirtą dalis, ponai, Sali, ponai Salinė ir ponas Luazo tampa parlamento nariais ir sprendimas įsigaliojo nuo 2014 metų Liepos 1 dienos. Taip pat dar informuoju, kad pagal darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio antrąją dalį iki kol bus patikrinti atitinkamų um, parlamento narių galiojimai arba bus priimtas sprendimas dėl kokio nors ginčio, ponai Salinį ir, pon, ir Luozo tampa parlamento nariais, užima vietas čia ir gali mėgautis visomis jiems skiriamomis teisėmis, jeigu pasirašė pareiškimą dėl to, kad neina jokių nesuderina mūsų Europos parlamento mandatų pareigų. Vakar buvo pateikti e, pasiūlymai dėl komitetų formavimo pagal 99 straipsnio trečią dalį darbo tvarkos taisyklių laikome tuos sprendimus patvirtintais ir protokolas šio posėdžio bus pateiktas kitai sesijai tvirtinti. Ar jūs, kas nors savo ruoštų, turite pastabų dėl kurio nors iš šių punktų? Jeigu ne, posėdis yra nutraukiamas, sesija nutraukiama, posėdis baigtas.